So, the Pradėsime posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas, darbo atvarkės patvirtinimas. E, nėra jokių siūlymų darbo atvarkę pakeisti, tvirtinkime ją tokią, kokia yra. Dėkoju. Toliau antras darbo atvarkės klausimas, tai yra pirmininko pranešimai. Kaip jūs žinote, šią kit, ir kitą savaitę rengiami paskirtųjų komisijos narių klausimai, kurie įvyks Europos parlamente du klausimai. Už du klausimus atsakingas Deve komitetas, visi klausimai viešai transliuojami, internetu taipogi. Taip pat norėčiau trumpai papasakoti apie patį procesą, klausimų procesą. Komitetų pirmininkų sueigoje buvo aptariamas pats procesas ir aišku tikrai buvo daug diskutuojama ir kalbama būtent ypač apie tai, kuris komitetas bus atsakingas už kurį paskirtai komisijos narį, kuris komitetas bus kviečiamas, kuris komitetas uh, siejamas ir panašiai. Ir aišku, visi komitetai bandė apginti savo interesus pirmiausia. Ten matosi ne tik frakcijų linijos ir pozicijos, bet matome, kad savo teritoriją bando apginti ir komitetai. Taigi sutarėme dėl tokio proceso, būtent, kad du komitetai gauna pagrindinę atsakomybę kas yra labai gerai. Ir taip pat mes pakvietėme kelis komitetus ir aš dabar viską ir papasakosiu plačiau apie patį procesą. Tie pagrindiniai mūsų klausimai bus. Pirmiausias ponios Juta Urpilainen klausimai, tai yra paskirtoji komisijos narė atsakinga už tarptautinės partnerystės. Ir tie klausimai vyks rytoj nuo 9 ryto iki 12 po pietų. Dar kartą norėčiau pabrėžti. Tas posėdis prasidės 9 val. ryto net jeigu nieko nebus salėje, vis tiek pradėsime posėdį, nes nebus kitaip įmanoma, tiesiog bus neįmanoma nariams užduoti klausimus, jeigu nepradėsime darbo lygiai 9 val. Ir aš tikrai visą laiką mojuosiu plaktuku ir reikalausiu laikytis jums kalbėjimui skirto laiko. Mes pakvietėme dar štai kurios komitetus iš juos klausimus, tai AFET, INTA, LYBE ir FEM komitetas. Taip pat kalbėjome ir apie tai, kad būtų gerai, kad tie komitetai gautų papildomai laiko pasisakymams, klausimams, tas nebuvo įmanoma, tai tada apsisprendė politinės frakcijos, kam jie skirs pasisakymams laiko. Ir tai bus visuose komitetuose ir daugumoje komitetų uh, pakviestieji komitetai neturės galimybės pasisakyti. Nu, nors gal kai kur bus kitaip, bet čia vėlgi viską nusprendė politinės frakcijos. Toliau rengsime ir Janeš Lenarčič klausimus, tai yra paskirtas komisaras krizių valdymo srityje. Ir šie klausimai įvyks trečiadienį spalio antrąją dieną nuo 18.20 iki 21.30. Endi komitetas šiuo atveju yra asocijuotasis komitetas O mes, Debe komitetas, pakvietėme į šiuos, esame pakviesti į šiuos klausimus. Filo Haugeno klausimai, paskirtas komisaras atsakingas už priekybą, šiandien nuo 18.20-21.30. Toliau pakviesti esame į Virginiaus Sinkevičiaus klausimus, tai yra už aplinką ir vandeninus atsakingas komisijos narys, trečia, ketvirtadienis nuo 14.30 iki 17.30. Taip pat pas, pakviesti esame į Margaritis Šinas klausimus nuo 18.30 iki 21.30 spalio 3 dieną ir Josep Borel klausimus. Jie vyks pirmadienį spalio 7 dieną nuo pusės 3 iki pusės 6. Taip pat norėčiau šį bitą paskelbti apie Sakarovo premijos apdovanojimus. Kolegos, norėčiau priminti, kad 5 val. šiandieną Dėvi komitetas rengs bendrą, su, bendrą postį su AFET ir DURA komitetais, bus pristatomi šių metų nominantai Sakrovo premijai už minties laisvę gauti. Taigi mes turėsime pereiti į kitą salę PHS 3C50. Toliau vyks bendri balsavimai su AFET ir DEVE, DEVE komitetų balsavimai dėl nominantų, bet tai jau įvyks spalio 8 dieną. Dar norėčiau jums pasakyti, jog bendras AFET devė balsavimas vyks ir dėl galimybės pradėti trilogo posėdžius, dėl kaiminystės plėtros ir nepriklausomo ben... tarptautinio bendradarbiavimo priemonės. Ir tas balsavimas irgi vyks spalio 8 dieną, tai yra techninio pobūdžio balsavimas ir jis įvyks prieš Sakharovo premijos balsavimus. Detalesnės informacijos jūs gausite vėliau. Toliau trečias darbo atvarkės klausimas Komisijos pranešimai? Nėra. Nematau, kad kas keltų ranką. Kągi, perikime tuo met prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. ES humanitarinės pagalbos politika pasaulyje, augantys poreikiai ir riboti ištekliai. Labai malonu be jokios abejonės pasveikinti Kristos Stilianidės, komisarą, kuris atsakingas už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą. Aš žinau, kad santykiai tarp debe komiteto ir komisijos nario visuomet buvo labai geri. Per pastarosius penkerius metus aš pasitikiu ankstesniais komiteto pirmininkais, jų žiniomis. Ir labai malonu šiandieną jūs čia priimti. Tai yra puikia galimybė mums pasikeisti nuomonėmis. Kai jūs praeitą kartą kreipėtės į šį komitetą, vasario mėnesį, tas buvo tuomet, kai vyko viešieji klausimai dėl humanitarnės pagalbos ES. Na, o šiandieną mes ketiname dar vienas plačias diskusijas surenkti, kad nauji komiteto nariai geriau susipažintų su būsimais iššūkiais humanitarnės pagalbos srityje. Mes žinome, kad apie 130 milijonų žmonių visame pasaulyje jiems reikalinga pagalba ir kad tų poreikių yra daugiau nei turimų išteklių. Mes žinome, kad Valstybės narės ir ES yra didžiausias donoras humanitarnės pagalbos rytyje. Humanitarnė pagalba teikiama šioje srityje ir, aišku, tai yra didžiulė, didžiulis pasididžiavimas ir didžiulė atsakomybė mums visiems, įskaitant ir parlamentą, tam, kad būtų tinkamai pasinaudojama šią teikiamą pagalbą ir lėšomis. Taigi dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, kad jis papasakotų apie tai, kas vyko jo vadovavimo metu, kad jisai plačiau pristatytų mums būsimus iššūkius ir po to bus galima užduoti klausimus komisijos nariui. Prašau. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Mes susitikome ir Niujorke praeitą savaitę, kai vyko Junktinių tautų aukšto lygio susitikimas ir norėčiau pasakyti, nu, kad kalbėjomės trumpai, bet labai produktyviai. Ir mes pamatėme, kokios ES pastangos yra praktikoje, esant labai sudėtingai tarptautiniai situacijai. Ir aš tikrai manau, kad jūsų dalyvavimas tame susitikime buvo labai svarbus turint omenyje mūsų įvaizdį, mūsų reputaciją. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti jūs visus su rinkimų rezultatais. Aš prieš penkerius metus pats prisimenu, kad buvau Europos parlamento narys ir labai džiaugiuosi matydamas senus bičiulius. Matau poną Neuzerį, štai čia sėdinti Ir taip pat matau daug naujų kolegų. Ir tai yra labai svarbu, nes mums reikia atsinaujinti, kad galėtumėme peržengti įprastinės veiklos ribas. Ir tai yra štai toks tas politinis gyvenimas. Ir tai yra ypatingai aktualu, nes tai yra europietiškas gyvenimo būdas. Taigi prieš penkerius metus, lygiai prieš penkerius metus, konkrečiai 2014 m. rugsėjo 30 d. aš šiame komitete lankiausi pirmąjį kartą. Tai buvo mano kandidatūros patvirtinimui skirti klausimai. Taigi man dabar kaip gimtadienis šioks toks yra šiandieną. Ir būtent tada aš supratau, netgi iš savo plačios patirties, buvau ir parlamento narys, Europos parlamento narys ir ministras, aš supratau, kiek ypatingas yra šis komitetas. Nes jūsų darbas, mūsų darbas yra ne vien tik tai politika ir sprendimai dėl finansavimo. Mėly kolegos, Deve komitetas atspindi kilniausias mūsų sąjungos vertybės ir kaip Žanas Klodas Junkeris nekarta akcentavo, tai yra ES žmogiškasis veidas. Taigi, DEVE komitetas pirmiausia yra darbas tam, kad suteiktumėme galimybės ir orumą tiems, kurie labiausiai nuskriausti yra gyvenimo nepriklausomai nuo rasių, nuo religijos ar lytinės orientacijos. Taigi sveiki visi atvykę, šiek tiek gal ir vėliau atvykę ir prisijungę prie šios šeimos. Aš tikrai labai džiaugiuosi šią humanitarinę, humanitarės pagalbos politikos šeimą ir esu įsitikinęs, kad jums tikrai patiks darbas ryšiai su šiais žmonėmis, žmonėmis, kurie yra labai pasiaukojantis, uh, siekdami gyvendinti pagrindinės vertybės ir principus ES. Mėly bičiuliai, visi žinote, kad humanitariniai Humanitarinė pagalba reiškia ne vien tik tai poreikius. Ir pastaraisiais metais jūsų, jūsų komiteto paramos dėka ir ypač mano mielų bičiulių iš komiteto sekretoriato dėka mums pavyko pasiekti konkrečių rezultatų dirbant vietoje. Ir be jokios abejonės padėti išgyventi milijonam žmonių įvairiose pasaulio vietose. Ir aš norėčiau galbūt e, paminėti tris labai konkrečius pavyzdžius. Tai yra dalis mano palikimo, bendro mūsų palikimo, mėly bičiuliai. Tai tie trys labai reikšmingi pavyzdžiai yra ebolos krizė vakarų Afrikoje prieš penkerius metus ištikusi. Švietimo teikimas esant sudėtingoms situacijoms ir RESC EU e projektas. Tai yra atnaujinta, pagerinta civilinės saugos sistema ir mechanizmas. Pradėsiu nuo ebolos krizės vakarų Afrikoje ir tada gal papildysiu naujais aspektais ir nauja informacija. Ši krizė buvo labai reikšminga, šimtai žmonių e, mirdavo kasdien ir tiesiog pasikeitė mūsų mąstymas apie sveikatos, visuomenės sveikatos krizės ir ypatingai pasikeitė mūsų reagavimo būdas. Ir šis komitetas šiame parlamente būtent ir nusprendė, kad reikia apsilankyti penkiose šalyse, kurios nukentėjo labiausiai - Liberijoje, Sierra Leonėje ir Gvinėjoje. Ir aš prisimenu, per mano klausimus pirmasis klausimas ir buvo apie, apie ebolos virusą. Kroatas manęs paklausė, komisarė, koks bus pirmasis jūsų apsilankimas dėl ebolos krizės, vizitas? Ir aš sureagavau iš kart. Ir pasakiau, taip, aš esu pasirengęs vykti ten ir įvertinti situaciją vietoje. Atsimenate dar tuos klausimus. Ir atvirai kalbant, tai buvo labai teisingas sprendimas, kadangi mes negalime įvertinti realiai, kiek kritiška yra situacija sėdėdami čia Briuselėje, savo biuruose. Taigi, ebolos krizė vakarų Afrikoje buvo išbandymas tarptautiniai bendruomeniai ir ta krizė mums parodė, kad negalime taikstytis su ebolos virusu. Ir 2 milijardai eurų buvo mobilizuota kovai su ebolo, ebolos virusu paveiktose šalyse. Ir mes iš karto parengėme medicinės evakuacijos sistemą ir tokiu būdu mes galėjome nusiųsti daugiau medicinos darbuotojų, kurie pagelbėjo, padėjo ir taip pat buvo palengvintas regioninis bendradarbiavimas. Tai buvo labai svarbi politinė iniciatyva. Tai buvo vienas iš, viena iš didžiausių spragų, kurią pamačiau apsilankimo metu, dėl to ir akcentavau, kad reikia viską įvertinti vietoje, nes tik tada aš supratau, kad nuo to reikia viską pradėti, kad galėtumėme išspręsti šią problemą. Taip pat, aišku, mes daug ko išmokome, mes supratome, kad labai svarbu yra nusiųsti medikų komandas, kurios būtų labai skubiai dislokuojamos e, tose vietose, kur ištinka krizė ir būtent tokiu būdu mes ir sukūrėme Europos medicinos korpusą. Ir turiu čia pripažinti, kad du ypatingi politikai, dabartinė Vokietijos, Vokietijos prezidentas Tenmayer ir buvęs užsienio reikalų ministras Loren Fabijus. Tai buvo tie politikai, kurie labai man padėjo steigiant Europos medicinos korpusą. Ir dabar Europos medicinos korpusas yra Europos civilinės saugos mechanizmo dalis ir tai yra tiesioginė mūsų reakcija, kai reikia skubiai mobilizuoti medikų komandas ypač kai šalių pajėgumai yra per menki. Mėly kolegos, Europos medicinos korpusas sustiprino Europos skubaus reagavimo pajėgumus tiek ES, tiek už jos ribų. Ir mes taip išbandėme vietoje. Pavyzdžiui, ebolos protrūkis praeitais metais, 18 metais Ekvatero provincijoje. Mūsų parengtis buvo labai sėkminga. 18 metais mums pavyko pažaboti tą virusą per 3 mėnesius. Tai jeigu palygintumėme tą situaciją Kongo Respublikoje prieš penkerius metus, tai iš tiesų čia net sunku įsivaizduoti, nepalyginami tie dalykai. Aišku, visos situacijos yra skirtingos ir dabar antras didžiausias ebolos proveršis istorijoje, kitame e, Kongo Respublikos, kitoje Kongo Respublikos provincijoje. Ir dabar reikia kovoti ne tik su ebola, bet ir su chronišku nestabilumu. Ir dėl to mūsų darbas yra dar sudėtingesnis, nes yra daug saugumo kliūčių, kliūčių saugumui ir apribojimų saugumą užtikrinant, tai mums aišku reikia kur kas modernesnio ir pažangesnio požiūrio ir taip pat mums reikia daugiau laiko. Bet aišku, sudėtingiausia viskas yra vietoje. Ir dabar mes turime veiksmingesnių, efektyvesnių vakcinų, kurios duoda puikių rezultatų ir bendrai parama kur kas geriau koordinuojama nei prieš penkerius metus. Taigi skirtumas akivaizdus. Ir be jokios abejonės, ir dabar jau galiu tai patvirtinti, kad situacija dabar yra geresnė, kalbant apie pasaulinės veikatos organizacijos veiksmų, veiksmingumą. Nes tuo metu patys svarbiausia tarptautinė priemonė, tas svarbiausias ramstis, tvarkantis su tokiomis situacijomis, visuomenės veikatos krizėmis. E, tada ta situacija tikrai buvo ypatinga. Dabar matome, kad viskas yra kur kas geriau, dirba organizacija veiksmingiau ir dėl to nuo naujo mandato pradžios, daktaro Petrus mandato pradžios, mes visuomet remiame jo pastangas toliau įgyvendinti reformas ir pertvarkyti pasaulinę sveikatos organizaciją. Antrasis iššūkis ir pasiekimas švietimo užtikrinimas. E, mano kolegos mano biure visuomet teigia, kad tai mano pozityvi obsesija. Nes aš priimu, taikstausi su tokiu terminu, nes manau, kad mūsų gyvenime mums reikia tokių pozityvių obsesijų. Taip, aš žinau, kad švietimas yra esminis dalykas mūsų gyvenime. Aš dėl to esu visiškai įsitikinęs. Ir paprastai dabar krizė, už, krizės užtrunka netrumpiau nei devynerius metus. Ir dabar tokie užsitęsę krizinė, tokios užsitęsios krizinės situacijos ta, ta, tapo norma. Daugiau nei 65 milijonai vaikų atsiduria tokiose situacijose. Ir jie paliekami be mokslo, be apsaugos, be vilties ir ateities perspektyvų. Ir aš tą supratau besilankydamas įvairiose vietose. Turiu labai skausmingų prisiminimų. Iš Sirijos, Irako, Sahelio regiono, Aš mačiau, kad švietimas yra ne tik poreikis, bet tai yra galimybė išgelbėti gyvybės. Ir prieš penkerius metus, penkioliktaisiais metais, tik vienas procentas mūsų humanitarnės pagalbos buvo skiriama švietimui užtikrinti. Maždaug apie šiek tiek daugiau nei 10 milijonų eurų. Tuo metu aš pažadėjau didinti mūsų pagalbą skiriamą švietimui ir taip pat sukurti tam tikrą skydą, apsaugą nuo smurto, apsaugą nuo priverstinio darbo ir priverstinio verbavimo, priverstinio perversnių santokų ir radikalizavimo. Ir mums pavyko. Šiais metais 10 procentų mūsų pagalbos skiriama švietimui, krizinėse situacijoje daugiau nei 165 milijonai eurų. Tai yra rekordas pagal sumą, kokia yra skirta švietimui nepaprastosiuose situacijose. Nuo 2015 iki 2019 mes investavome daugiau nei 450 milijonų eurų į švietimą, pasiekdami 6,5 milijono vaikų 55 valstybėse. Kai sakau mes, ir būtent taip ir noriu sakyti mes, nes tai buvo šis komitetas, kuris paprašė, kad būtų imtasi daugiau ES veiksmų šioje srityje ir būtų užtikrintas pakankamos lėšos švietimui nepaprastosiuose situacijose užtikrinti. Taip pat Dėvė komitetas paprašė mūsų padaryti dar vieną dalyką, tai yra pateikti konkrečią politiką skirtą švietimui nepaprastosios situacijose. Ir mes tokią politiką parengėme. 18 metų gegužė mes patvirtinome pirmąją ES politiką švietimo nepaprastosios situacijose srityje. Ir tai yra programos vietoje, globali partnerystė ir nustatymas lankstesnio, labiau numatomo ir labiau koordinuoto finansavimo modelio. Tokiu būdu galima suprasti, kokia yra svarba šių trijų specifinių elementų. Mūsų tikslas yra išlaikyti aukštą finansavimo lygį. Mūsų įsipareigojimas yra sugražinti vaikus vėl į mokyklas per tris mėnesius, per trijų mėnesių laikotarpį. Tai labai svarbu. Ir tą skaičių mes nustatėme po gana didelio darbo atliekant mokslinę analizę. Gerai, tęsiu toliau. Kaip sakiau ne kartą, Mes turime neleisti, kad būtų prarandamos ištisos kartos. Tai yra mūsų pareiga, mūsų kaip europiečių pareiga. Kitas mano, kita mano pastaba ir pavyzdys apie bendradarbiavimą su Dievo komitetu yra RESC EU įkūrimas. Mes atnaujame Europos civilinės apsaugos mechanizmą. Žmogiškosios humanitarinės nepaprastosios padėtis yra taip pat ir didėjančių konfliktų rezultatas, kai atsiranda ir nenuspėjamos, neprognozuojamos gamtinės nelaimės. Ir ši nauji, e, nauja realybė atsiradusi yra dėl klimato kaitos. Tiek ES, tiek visame pasaulyje. Ir aš visiškai nesutinku su bet kuo, kas tvirtina, kad klimato kaita yra netikra žinia. Ne, tai yra netiesa. Mes jaučiame pasiekmes, poveikį klimato kaitos kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Ir mūsų kaip ES iššūkis. Deve komitetas, Enve komitetas, aš kaip komisaras, mūsų užduotis yra labai svarbi. Mes turime išgelbėti gyvybės vietoje, turime parodyti mūsų piliečiams ir likusiam pasauliui, kad niekas nėra paliktas vienas nuo šalyje tuomet, kai ištinka stikinės nelaimės. Dėl to mes ėmėmės labai ilgo proceso 17 metų lakryčio mėnesį po labai skausmingos patirties Portugalijoje ir tuomet mes ėmėmės atnaujinti Europos civilinės apsaugos mechanizmą, įkurdami RESC EU. Tai yra saugos tinklas, užtikrinantis europinį solidarumą nepaprastųjų padėčių atveju. RESC EU teisė, teisės aktai įsigalioja prieš, prieš pusmetį, praėjusi kovą ir sprendimas e, e nustatyti laikinai e, kovos su miškų gaisrais lėktuvų flotilę. Ir tai mes padarėme vasarą ir rezultatai tikrai buvo labai geri, tai buvo padaryta laiku. Tokį patį solidarumą mes pademonstravome praėjusią savaitę Albanijoje, padėdami e, nustai, pristatyti reikiamas prekes po žemės drebėjimo, taip pat ir Bolivijoje, taip pat ir Amazonėje, kur vyksta miškų gaisrai. Du 2018 metais Švedijoje taip pat. Aš ten buvau. Prieš RESK į e jų įkūrimo ir teisės aktų pareigingimo Švedijoje 2018 metais mes supratome, kad Europos solidarumas yra kažkas konkretaus, kažkas apčiuopiamo. Graikijoje ir Kiprė sustikau su švedais, kurie mane atpažino dėl mano interviu, kuriuos aš daviau švedų žiniasklaidai. Ir man sakė, komisarė, jūs esate mano didvyris, nes jūs padėjote man, mano šaliai. Tai ir yra Europos solidarumo pavyzdys. Europos Sąjunga sugebėjo suteikti pa, pažam, atsiprašau, paramą labai kritinės situacijos metu Švedijos žmonėms ir tai yra svarbiausia. Nauji ES teisės aktai dėl pilietinės apsaugos mechanizmo yra didžiulis potencialas užtikrinant e, humanitarnę pagalbą ir civilinę apsaugą. Ir dabar turime kalbėti apie e, RESC EU ateitį. Ir manau, kad ir jūsų atsakomybei tenka e, žengti toliau, ne mes jau pasiekėme. Reikia reaguoti į didžiulės medicininės nepaprastatės padėtis, tokias kaip ebola – nelaimingus e, įvykius ir stiknės nelaimės. Černobilis nėra taip nutolęs, kaip, mes, kaip mums atrodo. Mums reikia bendro europinio atsako. Tai yra vienintelis kelias mums visiems. Net didžiosioms ES šalim turime padėti, turime veikti iš vien, ypač šiais labai neramiais laikais. Ir kalba eina ne vien apie mūsų bendrą efektyvumą, veiksmingumą, bet ir apie bendrus tikslus. Taip pat ir apie finansinius dalykus, nes bendras atsakas yra pigesnis mums visiems atsakas. Resk EU yra turbūt plačiausio užmojo civilinės apsaugos mechanizmas, koks egzistavo ir Tai yra tarp didžiausių 20 pasiekimų e, Junkerio komisijos laikotarpiu. Žinoma, čia prisidėjo ir mūsų bendradarbiavimas daugeliu aspektų ir bendrų pastangų. Ir pamenu mano kolegų iš čia patarimus, Vokietijos, pavyzdžiui, kolegų patarimus, jog būtina aplankyti visas Vokietijos žemės, kad būtų galima įtikinti regioninius parlamentus, regionės valdžios institucijas, nes Vokietija pilietinė civilinė sauga ne federalinių lygių, bet žemių lygių vykdoma. Mes kartu pasiekėme šį labai plataus užmojo tikslą ir kaip vienas iš mano draugų ir kolegų komisijoje pasakė, tai viršijo bet kokius lūkesčius pasiekti tuos tikslus e, tos e, Europos komisijos kadencijos metu. Gerbiami kolegos, tie, tai buvo trys konkretus pavyzdžiai, su kokiais iššūkiais mes susidurame vietoje ir kaip juos įveikiame, bet dėje krizės yra, krizių yra daug. 132 milijonai žmonių jaučia poreikį humanitarniai pagalbai vien šiais metais, 2019 metais. Perkeltieji asmenys pasiekė 69 milijonus. Tai tikrai precedento neturintis faktas. Tačiau nepamirškime, kad būtent ES stovėjo pirmojo fronto linijoje, kai reikėjo tiekti humanitarnį atsaką į Siriją. 17 milijardų paramos buvo sudėkta per praėjusius aštuonerius metus. Ir UNGA praėjusią savaitę mes dar kartą sugebėjome dalyvauti konferencijoje ir pademonstravome, kad ES yra pasiryžus ir toliau padėti Sirijos kriziai. Taip pat būtent ES vadovavo tarptautiniai para, paramai šalyje to regiono, kurie priemė 6 milijonus pabėgėlių iš Sirijos, tai yra Tur Turkija, Jordanija, e, Libanas, Irakas ir Egiptas. Vienas iš mūsų laimėjimų yra yra ES Turkijos priemonės įgyvendinimas. Tai labai sunkus, sudėtingas projektas, bet mes sugebėjome per pastarosius trejata metų tą projektą įgyvendinti labai sėkmingai. Sugebėjome susijęti švietimą su nauja sistema, voucherių sistema, kuri taikoma pabėgėliams ir mums tai yra labai svarbu. Ir ES, ir mūsų institucijose. Kaip mes galėtume spręsti nesutarimus dėl perkelimo ir įkurdinimo politikos. Taip pat būtent ES pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo, pirmą kartą 2016 metais suteikė paramą ES viduje, pabėgėliams ir prieglapšio prašytojams Graikijoje. Bet nepamirškime taip pat, kad ES dalyvavo ir buvo šalia labiausiai pažeidžiamų asmenų, kurie buvo užmiršti. užmiršti. Čia aš kalbu apie užmirštas krizės Tai dar vienas didžiulis iššūkis. Šio mandato metu ir galiu pasakyti iš savo patirties, kad jūs turite reikalauti šioje politikos srityje suteikti paramą užmirštų krizių atveju. Taip pat ES buvo viena iš uh, organizatorių konferencijos Kongo Respublikoje ir mes suteikėme daugiau nei pusę milijardo dolerių žmonėms, tokiems kaip Pandži ligoninė ir Nobelio pri, prizo laureatui daktarui Denis Mukvegė. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbiausias dalykas, būtent ES skambino lermo varpais dėl rohinjų Mianmare tragiškos padėties. Aš buvau pirmasis ministrų lygio politikas. Tuo metu apsilinkau Rakinų valstijoje 2017 m. gegužę ir paskutinis lankiausi prieš masinio e, iškraustimo 7 tūkstančių 700 tūkstančių rohingių iš Bangladešo. Taip pat ES dalyvavo rengiant konferenciją už Rohinijus. Ir buvo surinkta 800 milijonai eurų įsipareigojimų. Taigi mes galime pademonstruoti, kad ES išlieka įsipareigojusi suteikti humanitarinę paramą. Humaniškumas, neutralumas, priklausomumas, visi šie dalykai yra svarbus. Humanitarinių poreikių e, analizavimas ir mūsų galimybių didinimas yra labai svarbu, teikiant humanitarinę pagalbą. Paskutinėme susikime su jūsų pirmtakais aš kalbėjau, kaip tai, kaip mes teikiame humanitarinę pagalbą, yra lygiai taip pat svarbu kaip ir pati pagalba. Kartais tai yra pirmoji gaunama pagalba apskritai ir tai yra kaip pirmoji pagalba medicinos srityje. Mes norime, kad būtų daugiau novatoriškumo, daugiau veiksmingumo ir kad humanitarinė pagalba būtų tvaresnė. Šiandien tą patį jums sakau. Nes jūs susidursite savo darbe, savo atsakomybės rytise, kaip šio garbingo parlamento nariai, susidursite su daugeliu labai svarbių iššūkių artimiausioje ateityje ir kartais jums teks nuspręsti ir priimti labai prieštaringus sprendimus. Tačiau esu tikras, kad turite reikiamos išminties, patirties ir tinkamo mąstymo, europinio mąstymo, kad galėtumėt priimti geriausius sprendimus bet kokios ypatingos situacijos atveju. Dabar šiek tiek norėčiau pakalbėti apie kai kurias mūsų priemonės, kad būtų galima teikti novatoriškesnę, veiksmingesnę ir tvaresnę humanitarinę pagalbą. Pradėsiu nuo paramos grinaisiais pinigais. Ir tai yra puikus atsakymas į šį klausimą. Tai yra piniginė parama grinaisiais pinigais yra greitos tiesioginės ir lankščios pagalbos. Tai leidžia žmonėms įgyvendinti jų kasdienius poreikius, tai yra tikras autonomiškumas ir orumas. Mūsų gyvendinimo metodą pakeitėm nuo 10 procentų, tai yra 100 milijonų eurų 2011 metais, prie beveik 40 procentų, tai yra 900 milijonų eurų 2017 metais. Ir taip pat mes dirbame ir 2019 metais. Tai pasiteisino Turkijoje ir Jordanijoje, Somalijoje, Ugandoje, Graikijoje ir žinoma, kad tai gali pasiteisinti ir kitur. Manau, kad aš jau labai daug laiko užtrukau. Bet norė, norėjau išdėstyti savo asmeninę tiesą savo mandato laikotarpiu ir norėjau pateikti svarbiausias pastabas Aš manau, kad tai bus naudinga ir jums. Jūsų kadencijos laikotarpiu, dirbant Europos, Europos parlamente. Iššūkių vietose yra daug, tačiau mūsų visų dėka po vieno mėnesio labai kompetitingas asmuo vadovaus ES humanitariniai paramai ir civiliniai apsaugai. Žinau, kad mano siekėjas mes buvome kartu. EBPO asamblėjoje ir žinau, kad jisai gali pasiekti dar sėkmingesnių rezultatų negu aš. Dar kartą dėkuoju už jūsų paramą, už jūsų ryštą, pasišventimą mūsų humanitariniam moraliniam veidui ir galiu pažadėti, kad aš ir toliau būsiu šios bendruomenės dalis, jeigu žinoma leisite. Esu pasirengęs bet kuriuo metu kalbėtis, keistis nuomonėm, generuoti idėjas, dalytis bendrom nuomonėm tam, kad ES išliktų ne vien didžiausia humanitarinė e, donorė pasaulyje, bet taip pat, kad mūsų pagrindinė moralinė sistema išliktų, humanitarinė sistema susijusi su, su humanitarinė pagalba. Uh, so much, uh, Dėkoju komisijos narijoms, labai buvo malonus jūsų įdomus pasisakymas. Norėčiau pasakyti, kad matome tikrai, koks jūs esate atsidavęs, ištingai nusteikęs kovos su ebolas srityje, e, darbo ypatingose situacijose srityje, gelbėjimo operacijų sitie. Aš kaip švedas noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, e, galėjo sulaukti 18 metais jūsų e, pagalbos ir jūs e, visuomet, jūs būsite laukiamas Švedijoje, kviečiu jūs bet kada atvykti. Ir dar noriu pasakyti, kad visiškai susitinku su jumis dėl to, kas įvyko E, Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. E, ir, ir jūs galite, e, aišku, žiūrėti į parlamentą dviejopai, kaip į problemą arba kaip į struktūrą, su kuria galime bendradarbiauti. Ir mes visi žinome, kaip jūs veikite dabar galima uh, suti, e, pateikti klausimus dabar EPP atstovas. Dėkui. E, ponas Tilendės yra mano bičiulis ir aš noriu pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas tikrai e, yra be problemis ir norėčiau išreikšti jums parlamento vardu dėkingumą. Mes dirbome sudėtingomis aplinkybėmis, tačiau žinome, ką pasiekėme, ką užsitikrinome. Jūs kalbėjote apie tai, kad labai daug ką nuveikėte per pastarosius penkerius metus ir kad turėjote įveikti įvairias administracinės kliūtis, dirbote su parlamentu, su kitais taip pat sunkiai kartais, bet galiu tik tai išreikšti e, viltį, kad tas, kuris perims portfelį iš jūsų, bus panašiai atsidavęs kaip ir jūs. Aš atėjau pavėlavęs, nes vėlavo lėktuvas ir pirmas e, dalykas, ką aš girdau, kai jūs kalbėjote, buvo švietimas. Aš noriu Jūs patikinti, kad sieksiu, jog būtų išlaikyta Jūsų patirtis. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, daug patyrėme per pastarosius metus, mes galime pasidžiaugti tuo, bet vienas dalykas yra aiškus - švietimas, švietimas vis, mokymasis visą gyvenimą. Tai yra vienintelis kelias į pokyčius, be to nieko nebus. 2018 metais beveik 60 milijonų vaikų pradinėse mokyklose, kurie turėtų eiti pradinę mokyklą pagal UNESCO neėjo į ją. Tai yra baisus skaičius. Ir humanitarinė pagalba galbūt nėra tiesiogiai susijusi, bet turi labai artimą ryšį su tuo. Taip pat mes turėtume mm, suvokti, kad švietimas yra be nepagrindinis prioritetas, bent jau toks jis turėtų būti mūsų komitetui. Jūs taip pat kalbėjote apie pirmąją pagalbą, jos svarbą. Tai susijęs su mūsų autoritetu, tuo, ką gali padaryti Europą. Mes kartais klystame, esame silpni, kovojame tarpusavyje, turime daug problemų, tačiau e, tie dalykai susijęs su mūsų įvaizdžiu, autoritetu ir humanitarnės pagalbos e, dalykai. Mes turime būti pasirengę vykti savo įsipareigojimus ir mums tai bus didelis uždavinys ne tik mums, bet ir visai Europos Sąjungai. Jūs pradėjote nuo veiksmingų priemonių, jūsų darbo būdas ir problemos pasirinktos – Ir aš tikiuosi, kad mes rasime salčio taškų ir galėsime dirbti toliau, nežinau dar kaip. Ir norėjau padėkoti Jums už visą darbą. Ačiū. Norėčiau suteikti dabar žodį ponui Noiseriui, socialistų frakcijos vardu. Dėkuoju komisijos nariai. Jūs minėjote tris dalykus pradžioje. Pradėjote kalbėti apie ebolos krizę, Situacija buvo labai sudėtinga. Europos parlamentas tuo metu nedirbo, nes buvo vasaros atostogos, dar nebuvo naujo komisijos nario paskirto už tos dalykus. Ir jūs pademonstravote iškart, kad sugebate dirbti labai aktyviai, vykti į įvykio vietas buvo labai sudėtinga, pavojinga, bet tai jūs uh, pasiuntėte labai svarbų signalą ES vardu, vien jūsų buvimas ten daug ką reiškia. Po kelių savaičių, kai jūs ten nuvykote su Deve delegacija, mes e, supratome taip nuvykę vėliau, po kelių savaičių su Deve delegacija. E, švietimo finansavimo e, didinimas krizinėse situacijose. Anksčiau nebuvo gal ta problema tokia aštri. Buvo teikiama pagalba, žmonės buvo pabėgėlių stovyklose, bet niekas nepagalvojo, kad dinks visa karta, jeigu nebus užtikrintas švietimas. Ir labai puiku, kad jūs e, tą dalyką supratote. Jūs siekėte suartinti skirtingas nuomonės, nes kartais galbūt sušvelninti konfrontaciją. Ir mes galiausiai pradėjome dirbti kaip šeima, tai tiesa. Net ir skirtingų frakcijų atstovai, kaip vienos šeimos nariai, sutarė dėl humanitarnės pagalbos ir dėl krizių valdymo. Tačiau aš norėčiau dar keletą dalykų ateičiai svarbių pasakyti. Biudžeto didinimas tai būtina, nes vis kyla daugiau krizių. Ir dar viena problema - valstybių narių e, sutikimas duoti daugiau pinigų dėl to, kad reiškiasi krizės kaiminystėje, ne kažkur toli. Jūs minėjote Amazoniją, Černobilį, Fukushimą, Mienmarą. Ir tai rodo, kad mes turime veikti e, globaliai viso pasaulio mastu, ne tik tai žiūrėti į savo kaiminystę, aišku, tai labai svarbu, bet galvoti apie e, tai, kokios krizės kyla visame pasaulyje ir taip pat e, pristatė mūsų vertybės, pagalbą teikti ir suteikti viltį. Tai, kas dirbs po jūsų, tas žmogus, kuris dirbs po jūsų, e, turės dar mums parodyti, ar tikrai yra pasižęs taip dirbti, nes jūs e, labai veiksmingai dirbate kaip komisijos narys. Labai jums ačiū dar kartą ir dėkoju jums už puikius darbus. Dar vienas klausimas. Pone Silvana Gonsalės, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, pirminkė. Norėčiau E, pasakyti kai ką, galvodam apie jūsų patirtį. Aš e, esu nauja parlamentarė ir norėčiau pasidžiaugti jūsų darbu, jūsų rezultatais. Jūs minėjote tai, e, kokiuose seityse dirbote, paminėjote klimato kaitą ir žmonių priversinį išsikraustimą dėl klimato kaitos ir kaip jūs įsivaizduojate ateityje bus galima spręsti šią problemą, nes yra paskaičiuota, kad daugiau negu 500 milijonų žmonių per tenčius metus neteks namų dėl klimato kaitos. Per ką mes turėtume galvo, galvoti, kaip dirbti per ateinančius 50 metų ir kaip Europos parlamentas galėtų prisidėti, padėti, kokius pasiūlymus e, veiksmingus teikti. Jūs taip pat minėjote RSIU programą. Tai yra, e, mes manome, kad tai yra puikia praktika, puikus pavyzdys, bet ką dar galėtume e, daryti, kuo prisidėti, jeigu, pavyzdžiui, nėra e, garantijų, jeigu nėra uh, teisinės apsaugos, nes ir toliau ta situacija yra neaiški, nėra užtikrinta teisinė apsauga. Dėkoju dabar komisijos nariui e, žodis, o paskui dar galėsite paklausti. Prašau klausti trumpai, kaip darė Simona Gonsalės, dabar žodis jums atsakyti. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų malonius žodžius e, apie mano darbą, įvertinančius mano darbą. Kaip aš sakiau, tai yra bendras pasiekimas. Galiu paminėti rebalas krizę, švietimą, e, reskijų ir kitas priemonės. E, visiškai pritariu kolegai bičiuliui Noeriui Mes veikėme kaip šeima, iš ties. Tai buvo bet nesvarbiausias dalykas. Mums visiems tam, kad galėtume įvykdyti savo prievolės ir pasiekti bendrų tikslų. norėčiau atsakyti ponė Gonzalės dėl klimato kaitos. Iš ties, tai labai rimta problema. Praeitą savaitę Generalinė asamblėje Junktinių tautų tuo pat metu vyko ir svarbus kitas susitikimas, bet noriu atvirai kalbėti. Toje šeimoje tome susitikime, kitame. E, išgirdome kur kas e, mažiau ambicingų, kalbas apie mažiau ambicingus tikslus, negu kad tikėjomės. ES išlieka pionierė kovos su klimato kaita srityje. Aš manau, kad mes turime akcentuoti, jog labai svarbu gyventinti Paryžiaus susitarimą ir uh, turime toliau kalbėti apie savo tikslus, ypač su bičiuliais kalbėdami Vašingtone. Politinė prasme noriu pasakyti, kad aš savo šalyje visuomet pasisakiau už transatlantinį alijansą. E, tuo, ta mintis buvo man svarbi ir manau, kad e, klimato kaitos rytyje labai yra tai svarbu, nes be, tos, be to alijanso tarp ES ir JAV mes nepasieksime esminio proveržio. Reikia dirbti, kad įtikintume Trumpo administraciją e, dėl to, kad reikia, kad būtina gyventi Paryžiaus sustarimus. mokslas, e, mokslininkai, realybės rodo, kad mes teisūs. Mes apie tai labai daug kalbame, bet ir, ir mes e, remiamės mokslininkų išvadomis. Tai mūsų argumentai yra labai konkretus. Ir mes turime ir toliau siekti, bandyti įtikinti, žmonės Vašingtone dėl to, kad Paryžiaus susitarimas yra būtinas. Aš e, e, ir visai neseniai ir anksčiau Vašingtone sutikau daug žmonių, kurie sutinka su mumis. Jie galvoja kaip ir Europos Sąjunga apie klimato kaitą. Taigi turime Vašingtone daug sąjungų ir galime tęsti darbą. Antras dalykas. Mano nuomonė, turime e, dirbti ne tik institucijose, bet ir su pilietinė visuomenė. Mes turime pradėti labai atviras diskusijas. Institucijos, pilietinė visuomenė, suinteresuoti subjektai, veikiant iš e, šioje srityje. Mes turime pasižiūrėti, kaip galėtume kartu laipsniškai eiti į priekį, nes iškart visur visko nepakeisime. Mes turime prisitaikyti, prisiderinti. Ir labai svarbu pradėti e, nuo širdžias išsames diskusijas Europos Sąjungoje viduje su visuomenė. Tuo pačiu metu turime suvokti, kad ne tik ES už viską atsakinga, visi, visas pasaulis už tai yra atsakingas ir mes turime būti atviri. Turime e, taikyti vairiausias priemonės, net ir e, botago ir meduolio principą, kalbėdami su pasaulio vadovais apie šias problemas dėl humanitarinių dalykų. Iš patirties pirmiausia Afrikoje galiu pasakyti, kad mes pamatysime labai daug žmonių, kurie arba keliaus į kitas šalis kontinentus, arba neteks savo namų, liks savo šalyje, bet turės persikelti į kitas e, vietas dėl klimato kaitos Afrikoje. Tai yra viena iš migracijos pagrindinių priežasčių. Situacija blogėja kasdien ir situacija mm, sudėtingės, dėl to mes e, pagrindinės priežastis, tai yra problemas turime spręsti vietoje. Dar dėl Afrikos ne tik kalbu dabar apie klimato kaitą, bet yra demokratijos, bū, demografijos būmas, korupcija, daug kitų problemų ir mes, europiečiai, turime suvokti, kad uh, Afrika laukia atsako, reikia labai daug dirbti padedant Afrikai, nes kitaip mes susidursime su milžiniškomis problemomis Europoje. Man Afrika yra ne tik problemų kontinentas. Uh, Tai yra kontinentas, kuris turi didžiulį potencialą. Mes turime e, žiūrėti į Afriką kaip į realų partnerį ir negalvoti tik apie filantropinį požiūrį vien tik tai ir nesivadovauti e, postkolonialiniais sumetimais. Dėkoju. Ačiū. Toliau e, narių klausimai. Keturių klausimų dabar išklausysime ir tada komisaras galės atsakyti. Vienintelė problema yra ta, kad 4.45 turiu išeiti, nes skubėsiu į oro uostą. Puiku, taigi trumpi, greiti keli klausimai, keturi klausimai iš įvairių politinių frakcijų, taigi pirmiausia, žaliųjų atstovė. Ačiū, ponė komisijos nariai, už jūsų pasiaukojimą, ypač kalbant apie švietimą. Ir aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai, nes tai irgi mano pozityvi obsesija, kalbant apie Afrikos šalis. Jūs sakėte, kad lankėtės 55 šalyse, šalyse, kurias yra ištikusi krizė, ne vien tik tai Afrikoje, ir kad jums pavyko padidinti pagalbą skir skiriamą švietimui. 5 milijonai jaunų, jaunuolių vaikų dabar dėl to gavo išsilavinimą. Ar jūs galėtumėte teikti, kad aš pirmiausia, aišku, kalbu apie Sahelio regiono šalis, ar šiuose šalyse yra numatyta pareiga lankyti mokyklą, leisti vaikus į mokyklą, ar yra tokia numatyta pareiga? pareiga, nes pirmiausia, tokia problema ir iškyla, jeigu nėra privaloma lankyti mokyklos, tai tada labai sudėtinga padidinti moksleivių skaičių. Tai norėčiau paklausti, ar dirbote šioje srityje ir ar tik tai buvote susitelkęs ties to, tokiomis šalimis kaip Iranas, Irakas ir pabėgėlių stovyklos. Dėkoju. Ačiū. Pone Bild, ID frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, dėkoju. Man atrodo, kad mes visi sutinkame, kad labai svarbus yra humanitarnės pagalbos darbas, ar tai būtų visuomenės veikata ar panašiai. Ir buvo daug kalbama apie ebolos virusą, bet aš norėčiau grįžti prie tos temos, kuri buvo paliesta, kuri aptariama pirmininkaujančios Suomijos dokumentuose. Kalba eina apie Nigeriją ir apie tai, kad humanitarnė pagalba skiriama uh, tačiau yra daug dides, didelė teroristų grėsmė, nes yra skiriama pagalba e, šiaurės šalyje, o ten Bohoram e, organizacija yra labai aktyvi. Taigi, ar imtas imamasi yra kovos su terorizmu priemonių? Raudonasis kryžius ir kitos organizacijos paminėjo 19-22 metų strategijoje, kad reikia skubos tvarka imtis e, priemonių kovai su terorizmu tam, kad humanitarnė pagalba būtų saugiai teikiama ir taip pat uh, kyla problemų dėl to, kad e, organizacijų, teroristinių organizacijų veikėjai infiltruojasi į tokias pagalbą teikiančias e, nevyriausybinės organizacijas. Ir kartais nevyriausybinio organizacijų nariai susiduria su grėsme, ypač kalbant apie 18 metais veikusias Amerikos nevyriausybinės organizacijas Sirijoje. Taigi iš tiesų matome islamo terorizmo problemą ir jeigu ta problema tampa labai aktuali, ar nėra prasminga stabdyti humanitarnę pagalbą. Uh, Taip pat savo vertinimo dokumente komisija pripažįsta, kad labai svarbus ir vietos partnerių vaidmuo, tačiau jūsų vertinimu, ar galima pasitikėti tokiais partneriais, ypač tam tikrose zonose, kur tikrai matome labai plačią terorizmo problemą, kurį traukia civilius gyventojus. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai už labai įdomias pastabas. Mes dažnai galvojame apie humanitarinę pagalbą per trumpesnio laiko perspektyvą, bet tie trys e, įdomus pavyzdžiai rodo, kad tai yra ilgalaikis tikslas, kalbant apie ebolą. Jūs minėjote apie tai, kad reikia plėtoti medicinos infrastruktūrą, visuomenės sveikatos sistemą šalyse, taip pat jeigu kalbame apie švietimą, jūs kalbėjote apie antrą pabėgėlių kartą, vaiko gyvenimo ciklą, jūs kalbėjote apie ilgą laikotarpį, o civilinės saugos uh, pavyzdį pristatydamas jūs kalbėjote apie tai, kad reikia kovoti su klimato kaita ir didinti atsparumą per ilgesnį laiką. Taigi aš norėčiau paklausti, ar jūs turite patarimų savo pasiekėjui, ar mes galėsime užpildyti tas trumpalaikės, trumpa, užpildyti, užsiimti trumpalaikiais veiksmais ir ilgalaikiais veiksmais. Ir aišku, čia reikalingos ir naujos finansavimo formos ir naujos organizacijos. Ačiū, e, ponas Tarabela, Socialdemokratai. Pane komisijos nariai, aš turiu klausimą, kuris gal gan paprastas, bet aš turėjau galimybę dirbti ASEAN delegacijoje ir lankiausi Oksbazare. Ir ten iš tiesų tas regionas, kuris nukentėjo nuo žemės drebėjimo, reikėjo atstatyti, siūsti medžiagas ir panašiai. Ir e, tai norėčiau už tai ko paklausti. Man svarbiau yra veiksmai nei bendravimas. Aišku, ypač gyventavimas yra be veiksmų. Ir ar jūs nematote, nemanote, kad trūksta mūsų matomumo? Pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos, pavyzdžiui, turi karinės bazės visur ir jiems iš karto jie imasi intervencinių veiksmų, nuleidžia darbuotojus, nuleidžia parašiutais ryžius ar kažkokią tai kitą pagalbą teikia. Ar Europos matomumas pakankamas? ypač kalbant apie tiesioginės intervenci intervencinius veiksmus, greitus, lankščius veiksmus. Ar mes laikui bėgant esame labiau matomi? Tai yra klausimas, čia mums gal reklamos ir nereikia, bet labai svarbu, kad Europa būtų matoma. Ir kad Europos piliečiai irgi rodytų solidarumą tokių gyventojų atžvilgių, tokių, kurie nukentėjo nuo e, kažkokiu tai krizių ar katastrofų. Dėkuoju ir vienas paskutinis ponios Šabo klausimas. Ačiū. Aš turiu klausimą, kuris yra tam tikrą prasme susijęs su tuo, kaip elgiamasi ištikus humanitarniai kriziai ir kaip yra įgyvendimas Paryžiaus susitarimas. Aš turiu omenyje tai, kad humanitarnė krizė dažnai susijusi su klimato kaitos problemomis, pavyzdžiui, ciklono, dėl ciklono, pavyzdžiui, išaugo vandens lygis Nilė. Taip pat e, matėme, kas buvo Samartano saloje dėl gamtos. Ir tai matome, kad klimato kaita ir humanitarinės krizės yra susiję. Ir e, aš lankiausi Samartan saloje, visiškai nuniokotoje saloje ir iš tiesų ES skyrė paramos atstatant šią salą. Ir norėčiau paklausti, ar nereiktų pasimokyti iš tos situacijos ir keisti šiek tiek požiūrį, šiek tiek strategiją keisti ir aš Liepos mėnesį pateikiau tokį siūlymą tuo klausimu. Dėkuoju iš anksto už atsakymą. Ačiū, dabar žodis komisijos e, nariui, kad jis atsakytų į klausimus ir tada apibendrintų mūsų uh, diskusijas ir tada spėsime viskam aptarti. Like to... Norėčiau pradėti nuo paskutiniųjų klausimų. Gerbiamas kolega, naujas mąstymo būdas dėl klimato kaitos, dėl aplinkosaugos ir taip toliau. Atvarai kalbant, nesu ekspertas. Ir nenoriu vaizduoti toks esas. Per pastarosius penkerius metus dėjau pastangas, kad galima būtų pasiekti visą medžiagą su tuo susijusią ir informaciją su tuo susijusią ir manau, kad tikrai nemažai nuveikėme ir pasiekėme iš ES pusės. Nežinote gerai, gal geriau negu aš, kad Paryžiuje mes sugebėjome stumtelėti visą pasaulį, priversti pasaulį patvirtinti labai konkrečią sistemą susijusią su klimato kaita. Ką mes, galima, ką mes galėtume pasakyti? Per RESC EU struktūrą, tai yra nauja civilinės apsaugos mechanizmo struktūra, Čia mes įtraukėme ne tik daugiau lėktuvų, sveiktasparnių į visą sistemą, bet taip pat ir sutelkėme dėmesį į prevenciją ir iš ankstinį pasirengimą. Ir man šis mąstymo kelias ir yra tai, ką jūs sakėte, ir yra svarbus. Mes turime sutelkti dėmesį ir į prevenciją, ir pasirengimą, kad galėtume pakeisti daugelį dalykų mūsų visuomenėse, mūsų elgesyje, aplinkos atžvilgių. Pateiksiu pavyzdį. Dėl miškų gaisrų. Daugelį viduržėmio e, jūros regiono šalių mes turime pakeisti daugelį dalykų susijusių su atsaku į gaisrus. Reikia savanorių įvairiuose kaimo vietovėse, miesteliuose, kaimuose. Taip pat tuo pat metu mes turime rasti būdus, kad galėtume apsaugoti miškus, sukurdami specialius koridorius, kur galėtų speciali įranga įvažiuoti. Čia aš kalbu apie labai praktinius e, žingsnius, kurie yra reikalingi prevencijai. Taip pat apie, apie potvinius, apie žemės drebėjimus. Visa tai reikalauja visiškai kitokio požiūrio, kad galėtume imtis prevencijos. Nes, kaip yra sakoma, prevencija geriau negu gydimas ar problemų sprendimas. Klimato kaitoje, kaitoje ir turime į tai susitelkti. Turime suderinti naujas priemonės tam, kad galėtume sumažinti pasiekmes kurias ar poveikį, kurį gali sukelti gamtinės nelaimės. Bet, jeigu, bet be prevencijos ir pasirengimo iš ankstinio, jokios priemonės, jokie lėktuvai, jokie sraigtasparniai, niekas nepadės kai ištinka stikinė nelaimė. Taigi pirmiausia, reikia imtis prevencijos ir pasirengimo. Taip pat ir sumažinti emisijas, taršą ir taip toliau. Turi būti visapusiškas, išsamus požiūris. Dalinis sustrimas yra strateginis planas susijęs su klimato kaita, bet mums reikia prevencijos ir pasirengimo ir reikia priemonių, kad galėtume gelbėti gyvybės ir sumažinti stichinių laimė neigiamas pasiekmes. Aš tikiu tokiu visapusišku požiūriu ir, ir ES išlieka pionierė šiuose dalykuose. Dar vieną dalyką pasakysiu. Netgi JAV prašo, mūsų prašė ne kartą mūsų Kopernikus sistemos, kuri padeda kovoti su gaisrais ir potviniais. Gaisrais Kalifornijoje ir potviniais kitose šalies vietose. Ir mes esame pasirenkę pateikti savo patirtį ir, ir geriausią, geriausią praktiką pasauliui. Gerbiamas kolega Tarabela, visiškai sutinku su jumis. Aš manau, iš, viena iš mano nesėkmių galbūt ir susijusi su tuo, ką jūs pasakėte. Aš nesugebėjau pademonstruoti didesnio Europos humanitarnės pagalbos matomumo. Nes savo siekiuose prieš penkerius metus aš stengiausi skirti labai daug laiko ir pastangų, bet yra tam tikra tradicija. Kai kurie iš mūsų humanitarinių partnerių, ir čia aiškiai kalbėsiu, jie mano, kad kai mes norime didinti savo matomumą kaip ES, mes prarasime dalį savo nešališkumo ir neutralumo. Aš visiškai su tuo nesutinku. Aš sutinku su jumis, mums reikia daugiau matomumo kaip ES dėl daugelio priežasčių. Ne vien ES viduje, bet ir jos išorėje. Nes mes vieninteliai reikalaujame, kad reikia principinios sistemos humanitariniai paramai teikti. Tai yra vienas iš mano patarimų, mano pasiekėjų - didinti ES matomumui. Prašau, padėkite jam, nes mums reikia daugiau matomumo. Gerbiamas, gerbiama draugė iš Šimtinės karalystės. Jūs pasakėte viską, svarbiausias žodis mūsų bendryjoje - ryšys tarp humanitarnės pagalbos ir paramos. Tai yra turbūt svarbiausias dalykas. Taip, mes turime jausti, ką reiškia tas žodis - neksus, ryšys, nes kartais tas žodis išlieka tuščias, be turinio. Aš su, sutinku, švietimas nepaprastosiuose padėtise irgi yra sąryšis tarp humanitarnės pagalbos ir vystimosi pagalbos. Aš būtent tokio požymio ir laikausi savo nuo pat mandato pradžios. Bet tai yra didžiulis iššūkis visai tarptautiniai bendruomeniai, politikos formuotojams tai yra didžiulis iššūkis. Politikos formuotojai taip pat turi jausti tą ryšį, tą neksusą. Mes turime sunaikinti izoliuotą mąstymą, kai, vis, kai kažkas daroma pavieniui. Turime tokį mąstymą sunaikinti, sunaikinti biurokratinės kliūtis ir tiesiog siekti praktinių rezultatų vietoje. Pastaraisiais penkeriais metais su tuo daug susidūriau. Antonijo Guderis puikiai žino, nes jo patirtis kaip jungtinių tautų humanitarnės pagalbos pareigūno, jo patirtis rodo, kad reikia ieškoti praktinių sprendimų, kurie leistų siekti rezultatų. Toliau dėl švietimo nepaprastųjų padėčių atveju. Daug kartų esu lankęsis įvairiuose, e, įvairiuose šalyse, taip pat Sohelio regione Nigerijoje, Malyje, kitose valstybėse. Ir mačiau, koks yra didžiulis iššūkis susijęs su švietimu. Mes turime rasti novatoriškus būdus, kaip būtų galima pasiekti e, vaikus ir moteris. Geriau žinote negu aš. Svarbiausias dalykas, bet kokio pagerinimo siekti. Vice again, we started and yra moteris ir mergaitės. Ir mes pradėjome ir dešimt kartų padidinome biudžetą švietimui. O kitas iššūkis yra susijęs su moterų ir mergaičių švietimu. Mokymasis per internetą. Taip pat laikantis tokio požiūrio labai svarbu mažinti ankstyvas ir priverstinės santokas. Tai yra didžiulė problema. Prašau nepamiršti to. Dar vienas klausimas. Apie mūsų humanitarinių partnerių lokalizavimą, tam tikrų nevyriausybinių organizacijų sutaikinimą Nigerijoje ir taip toliau. Galbūt jūs nežinote, kad Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo mm, renginys organizuotas apie humanitarnę pagalbą, kovą su terorizmu ir visus šių klausimų aspektus. Tai buvo labai įdomus, svarbus renginys galite protokolą rasti, buvo puikūs kalbėtojai, kurie turi daugiau žinių negu aš šioje srityje. Ir jie visi sutarė dėl vieno dalyko. Nepaisant tam tikros rizikos, kad gali įsitraukti teroristinės grupuotės per humanitarnę pagalbą, vis tiek mes turime sutikti su tokia rizika, nes mūsų siekiai, mūsų tikslai viršyje šį nedidelį ir kartais nereikšmingą dalyką. Be abejo, mes turime palaikyti ryšį su įvairiom institucijoms, netgi žvalgybinėmis tarnybomis, kad tą problemą na, naikintume, mažintume, bet svarbiausia yra išvengti, vengti to naudoti kaip tam tikrą pasiteisinimą sumažinant humanitarinės e, paramos lygį. Tai yra svarbiausias dalykas ir aš tai patarčiau. Ačiū Jums labai. Uh, so much. Uh. Ačiū komisijos nariai. Dar norėčiau apibendrinti uh, Jums uh, savo, savo mintis pabaigoje. Mūsų uždavinys tikrai labai sudėtingas. Norėčiau trumpai apibendrinti penkerius darbo metus vietoje su daugeliu humanitarnių partnerių ir daugybę pagalbos į tie dirbančių darbuotojų kolegų. Ir dabar noriu tarti keletą žodžių apie kolegas Eko direktorėte generalinėme. Du iš jų yra čia. Aš tikrai nenoriu pasakyti, kad kažkaip e, ypatingai žiūriu į tos žmonės e, kitaip negu kitus, bet noriu pasakyti, kad mūsų e, tarnybos eko kitos gali didžiuotis tuo, kad turi tiek žinių, tiek įgūdžių ir tiek atsidavimo. Dėkoju Jums Dabar keletą žodžių tarsiu apie keletą iniciatyvų numatytų iki kadencijos pabaigos. E, spalio pabaigoje kartu su vyriausiai galiutinė Federika Mogherini surenksime Briuselėje solidarumo konferenciją su Venezuela, su pabėgėlių vyriausiųjų reikalų komisaru ir tautinė migracijos organizacija rengiame šį renginį. Tai bus e, paskutinė konferencija 18 spalio prasidėsianti. Taip pat norėčiau paminėti pasakyti tai, kad kartais reikia labai primiktinai raginti, kad būtų priimti sprendimai apsilankyti tam tikrose šalyse, vietose, kad suvoktum kelią situaciją, kalbu apie Jemeną, Afganistaną, Centrinės Afrikos Respubliką, Ukrainą. Konfliktų sąrašas yra ilgas. Ir apsilankęs vietoje matai, kaip kenčia žmonės. Kartais net sunku įsivaizduoti e, tas kančias, suvokti. E, Jau kalbėsime apie matomumą e, jūsų komiteto darbo vietoje E, reikia kalbėti apie visą komandą. Ir mes turime prisiminti tam tikrus principus taip pat. Politinės problemos negali būti išspręstos humanitarinėmis priemonėmis, o humanitarinėmis priemonėmis reikia politinių sprendimų. Mes dirbame humanitarinėje srityje, dirbsime Mes sakome, kad reikia padėti žmonėms palengvinti kančias, bet taip pat ES turi taikyti nuseklų požiūrį. Iš politinio požiūrio taško humanitariniai plėtrai kaip tik reikia tokio vientisumo, nuseklumo. Ir manau, kad Europos politikams, sprendimų prieimėjams labai tai svarbu, toks yra europietiškas požiūris, taip pat Mes turime turėti bendrą viziją šiandienai, rytojui. Naujoji komisija e, turės dirbti įvairiuose frontuose, humanitarnėje srityje. E, parlamento laukia taip pat labai daug darbų, bet mes jau padarėme pradžią ir žinau, kad e, daug galimybių dar turime nuveikti kur kas daugiau. Žmonės, piliečiai nori veiksmų, o ne kalbų, tuščių. Ypač mūsų srityje geriau kalbėti mažiau ir padaryti daugiau. Ir tai, mano nuomonė, yra labai svarbu. Bičiuliai, prieš penkerius metus Jūs e, patikėte man galimybę, štai kitą galimybę tapti Europos humaniškumo, solidarumo visame pasaulyje veidų. Ir tai didžiausia garbė man tekusi gyvenime. Aš nekalbu apie politinės pareigas, bet šis postas buvo tikrai man pati didžiausia suteikta garbė. Labai ačiū dar kartą Jums už tai, kad mane rėmėte per visą nuotykių kupiną ir nepaprastą kelionę. Labai Jums ačiū ir noriu Jums tą pasakyti Jūsų komitetui, kuris man visuomet buvo taip pat labai brangus. Ačiū. Thank you, Commissioner, for this uh, exchange. Dėkuoju Jums, komisijos nary, už Jūsų atvykimą, už pasikeitimą nuomis. Aš komiteto vardu taip pat norėčiau padėkoti Jums už darbą per pastarusius penkerius metus. Visi mato, kad Jūs dirbate labai atsidavusiai šioje srityje ir sustiksime su Jumis nebejotinai ateityje ir linkiu Jums geriausios kloties ateityje. Bet kada esu pasirengęs susitikti. Dėkoju. Dabar jau turėsime eiti į bendrą posėdį su AFET ir žmogaus teisų pakomitečio kolegomis. Kalbėsime apie Sakrovo premijos teikimą ir šis posėdis baigtas.